I think we can start. Lots of members are... Gerbiami kolegos, daugelis mūsų komiteto narių, narių jau yra posėdžių salėje, tad siūlau pradėti darbus. Visų pirma, norėčiau Jums pristatyti koordinatorių posėdžių protokolus. Jeigu nesulauksime uh, prieštaravimų nei dėl šiandienos, nei dėl rūpjūčio 31 posėdžio protokolų. Jie lai, lai, bus laikomi patvirtintais, ponas Lambert. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į štai kokį dalyką, kad paskutinio posėdžio metu nebuvo organizuotos e, diskusijos. Uh, tiksliau buvo organizuotos diskusijos, bet nebuvo balsuojama. Ir aš norėčiau paprieštarauti tokiai procedūrai, todėl kad e, na, tokia procedūra užkris kelią mums priimti e, galimybę renkti tam tikrus e, pranešimus. Ir aš norėčiau, kad e, tokia situacija e, na, nepasikartotų, nes dar kartą sakau, kad e, na, mažos frakcijos nebegauna galimybės renkti pranešimus. Pirmininkas, tai yra nesusipratimas. Ir dėl tos priežasties aš siūlau štai kokį dalyką. Mes padarysime štai kokį pakeitimą, kad frakcija E, siūlo savo pranešėją. Šis sakinys bus išbrauktas ir tada e, protokolas bus e, priimtinas. Taigi ir sutinkate su tokiu pakeitimu? Ar niekas neprieštarauja protokolui? Puiku. Tokiu atveju mes galime pereiti prie komisijos įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tikrinimo. Komisijos judumo generalinio direktorato pranešimas dėl priemonių priimamų taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Šiuo atžvilgiu mes kalbėsime apie aviaciją, apie povandeninių pavandeninius buvimo vietos fiksavimo įtaisus e, jūrininkystę. Komisija e, pateikia atitinkamą informaciją transporto komitetui ir mūsų komitetas įvertinę siūlomos priemonės e, gali pareikšti savo nuomonę. Minėtos e, priemonės yra susijęs su aviacija ir su povandeniniais buvimo vietos fiksavimo įtaisais. Šios e, priemonės galės būti įgyvendintos tik tada, jeigu per tris mėnesius nebus išreikšta prieštaravimo. E, jūs galite susipažinti e, su e, siūlomomis priemonėmis, kurios buvo 26 rūpjūčio. Ir dar kartą kartoju, kad mes turime 3 mėnesius sureaguoti ir pateikti prieštaravimą. Be to, prieštaravimus mes galime pateikti dar priemonių dėl trijų priežasčių. Visų pirma, jeigu yra viršėjami komisijos įgyveninimo įgaliojimai. Antra, jeigu ta priemonė netitinka e, pagrindinių teisės aktų ir jų siekių, arba jeigu yra pažeidžiamas e, e, solidarumo ar proporcingumo principas. Žinia, kad mes visi stengiamės užtikrinti trišalėse dėrybose, kad įgyvendinimo įgaliojimai suteikti komisijai būtų teisingi. Ir Europos parlamentas turėjo patikrinti, ar priemonės, kurių ėmasi komisija, atitinka e, komisijai suteiktus įgaliojimus. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad mes skirtumėm laiko ir vertintume priemonės, kurias e, pristatė komisija. Aš norėčiau padėkoti komisijai, kurie sutiko atvykti ir pristatyti siūlomos priemonės. Taigi aš dabar norėčiau pakviesti judumo generalinio direktorato atstovus, kad e, mums e, būtų pateikta informacija apie keturias įgyvenimo priemonės. E, E, suteiksiu žodį poniai Filip Kornelis ir poniai Berg. Ačiū. Pirmininkė, aš pradėsiu nuo aviacijos ryties. Taigi, pirmas, pirma priemonė, tai yra komisijos e, reglamentas, kuriuo e, tikslas yra pakeisti komisijos reglamentą 964-2014. Ir šis reglamentas yra skirtas spręsti įvairias problemas, kurios kilo rimtų nelaimių aviacijos rytyje atveju. Mes e, išanalizavome aviacijos katastrofas ir matėme, kad e, kartais labai sunku, pavyzdžiui, na, surinkti visas e, lėktuvo nuolaužas, ypač, pavyzdžiui, kai katastrofa įvyksta uh, jūroje. Pavyzdžiui, prieš kurį laiką uh, lėktuvas, skridęs iš Brazilijos į Paryžiuje, nukrito jūroje. Taip pat įvyko ir kitų avia katastrofų ir dėl tos priežasties mes siūlome štai kokią priemonę, kuri būtų susijusi su lėktuvų nuolaidžių surinkimu ir taip pat e, atsiekimo įrangą, kad, e, sakykime, būtų galima nulatos nustatyti e, lėktuvo buvimo vietą. Taigi, kalbant apie šią konkrečią priemonę, jie siekiama modernizuoti įrašų technologiją. Galbūt jūs nustebinsiu, bet kai kurios kompanijos vis dar naudoja kasetes įrašams daryti. Ir mes norėtumėm, kad tokia technologija nebebūtų naudojama. Taip pat norėtume, kad e, įrašai būtų daromi 24 valandas per parą, nes e, anksčiau įrašai buvo daromi, sakykime, tik 30 minučių. Tiek būtų dėl įrašų. Toliau vienos katastrofos atveju pamatėme, kad e, E, nors e, problema, dėl ko įvyko lėktuvo katastrofa, e, buvo išfiksuota kelias valandas prieš sudūštant lėktuvui, visas įrašas, sakykime, truko tik tai dvi valandas. Antras dalykas, mes norėtume, kad lėktuve būtų įranga, kuri leistų lengviau atsekti lėktuvo buvimo vietą. Tai būtų tam tikri signalų emitoriai, e, kurie naudojami šiandieną yra pernelyg silpni. Arba pavyzdžiui, jų baterijos naudojamos nėra pakankamai ilgalaikės, nes, sakykime, kai e, galų gale tam tikrų katastrofų atveju gelbėtojai priartėdavo prie nelaimės vietos, e, nebegaudavo signalų ir nežinodavo, kur, sakykime, lėktuvas yra. Toliau kitas dalykas – tai yra lėktuvo atsiekimas. Mes, aišku, e, neprimesime konkretaus metodo, kaip turėtų būti tai daroma, nes rinkoje egzistuoja įvairūs metodai, tačiau mes norėtumėm, kad e, įmonės pasirūpintų tokia atsiekimo metodika. E, aišku, tokiu atveju taip pat reikėtų vadovautis e, pasauliniais standartais, kurie yra nustatyti e, orlaiviams. Tokie yra pagrindiniai dalykai susijęs su pirma siūloma priemonė. Ar norite, kad pristatyčiau ir kitą priemonę? Antroji ir trečioji priemonės yra susijusios su tuo pačiu klausimu, kurie yra susijęs su triukšmo e, aviacijos rytyje. Tai kalba eina apie du teisės aktus, kadangi vienas teisės aktas keistų BSS reglamentą ir taip pat yra, būtų keičiamos įvairios įgyvendinimo taisyklės, kurios yra patvirtintos pagal BSS reglamentą. Visa tai yra susijęs su tuo pačiu klausimu. Klau... Tai yra, mes norime nustatyti naujus standartus triukšmui, kurį kelia lėktuvai. IKAO kontekste jau ne vienerius metus buvo rengiami e, triukšmo standartai. E, mes norėjome tiesiog paskatinti lėktuvų gamintojus tiek, kiek leidžia technologijos daryti viską, kad būtų sumažintos e, triukšmo emisijos. Taigi mes kiekvieną kartą bandome sumažinti E, kartelę, tiksliau pakelti e, kartelę ir e, siūlyti griežtesnės normas. Taigi dabar e, yra pateikiamas pasiūlymas dėl e, triukšmo emisijų. Ir šis standartas turėtų būti taikomas lėktuvams, kurie bus siūlomi rinkai artimiausioje ateityje. Remiamės e, daugiausiai ICAO atliktų darbų. Europa ženkliai prisidėjo prie šio darbo ir galime sakyti, kad na, didžiaja dalimi mes ir skatinome šį darbą, nes kitoms šalims e, triukšmas sukeliamas e, lėktuvų nėra tokia didelė problema, bet kadangi e, Europoje skraido daug lėktuvų, mes tengiamės, kad triukšmo problema būtų sprendžiama. Konkrečiai turėčiau paminėti ICAO 16 priedą, kurio vadovavomės ir e, mes siūlome, kad ten esančios taisyklės būtų perkeltos į mūsų nacionalinius teisės aktus e, pagal BSS e, reglamentą mes esame priversti perimti visas nuostatas, kurios yra patvirtinamos į KAO aplinkosaugos rytyje. E, mes apsiribosime 7 e, decibelais pagal ketvirtąjį priedą ir šis standartas bus yra taikomas e, orlaiviams, kurie turėtų pasirodyti rinkoje nuo 2018 metų. O nuo 2020 metų, nuo 2021 metų e, šis standartas turėtų būti taikomas ir lėktuvams, kurių svoris yra 25, 25 tonos. Taip pat propeliniams, propeliniams lėktuvams. Gibt es Fragen oder? Labai ačiū. Ar bus klausimų ar komentarų? Ponas Kūn. Ačiū pirmininkė. Buvo labai įdomu išgirsti komisijos pasisakymą, išgirsti apie naujas techninės priemonės. kurios siūlomos po rimtų incidentų įvykusių pastaraisiais metais Gerai, kad orlaiviuose bus geresni įrašymo mechanizmai, taip pat signalizavimo įrenginiai ir taip pat, kad įrašai bus ilgesni negu 24 valandų. Tai yra suprantama ir viskas čia gerai. taip pat gerai, kad dėl to sutartos Europos civilinės aviacijos e, institucija ir tarptautinė civilinės aviacijos e, organizacija. Mano klausimas būtų dėl Ukrainos. Ir dėl tos sumaišties e, numušus tą e, lėktuvą ir e, dėl to, kad oro erdvė turėjo būti uždaryta iki 11 tūkstančių metrų aukščio. Bet buvo žinoma, kad e, naudojami tame regione, regione raketų paleidimo mechanizmai, kurie gali pasiekti 30 tūkstančių aukštį. Kai kurios oro bendrovės neskraidė virš tos zonos, o Malazijos oro linijos ten skraidė. Ar yra gyvenimo aktas e, skirtas e, šiai problematikai? Petras Lundgrenas. Mano klausimas e, praktiškai buvo užduotas kolegos ką tik. Taigi aš, e, man reikia nieko klausti, Bruno Golniš. Ačiū, pana pirminkė. Priemonės, kurios siūlomos, atrodo protingas a priori, tačiau norėčiau užduoti tokį klausimą dėl normų e, suformulavimo. E, jas formuliuoja Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Aš manau, kad standartai, apie kurias kalba komisija, yra griežtesnės negu tarptautinės organizacijos, nes kitaip nebūtų prasmės jų siūlyti. Ir kitas klausimas, ar turint galvoje e, triukšmo taršos normas, ar jos bus taikomos e, gyvinai Europos gamintojams, ar jos taip pat bus taikomos visiems e, lėktuvams, visiems orlaiviams e, atskrendantiems į Europą. Kitaip sakant, kaip galima e, primesti tą standartus kitiems gamintojams, ne Europos gamintojams. Ir jeigu negalima to padaryti, ar neatsiras tokia iškraipyta konkurencija gamintojams tai yra ne Europos gamintojai neprivalės laikytis tų standartų, kurių turės laikytis Europos gamintojai. Ačiū, nemanau daugiau norinčių užduoti klausimus ir prašau tuomet komisijai atsakyti. Ačiū pirminkė. Pirmasis klausimas dėl rytų Ukrainos. Turiu pasakyti, kad tai yra visiškai ne šio reglamento taikymos srityje Nepaisant to, ką aš galiu pasakyti, na, buvo dėtos pastangos po MH370 e, numušimo pagerinti informacijos srautus, informacijos teikimą apie tai, kur saugu yra skristi, atsižvelgiant į tai, kad pagal tarptautinį režimą maršrutus e, pasirenka pačios avialinijos. linijos. ICAO dėjo pastangas e, dėl to, kad būtų keičiamasi informacija, kurią pateikia vežėjams e, e, reguliavimo institucijos. Ir mes kartu su ES varsimis narėmis dirbame, kad turima informacija būtų keičiamis geriau ir greičiau. Ir EASA, Europos E, oro saugos agentūra, kuriai taip pat turiu padėkoti už visą darbą rengiant reglamento projektus, kurias pristatėme šiandien, nes būtent jie parengė tuos reglamentus. Tačiau kitas dalykas, ką jie padarė, tai viešai skelbti informaciją, skelbė informacijas apie oro erdves už Europos ribų rekomendacijų formą, kurios pateikiamas buvo oro linijams. Darbas vis dar vyksta, tačiau, kaip sakiau, Visą tai nepatenka į šio reglamento taikymos sritį. Dėl triukšmo standartų. Klausimas, ar mes nebūsime griežtesni negu į KAO? Na, tiesą sakant, ne. Mūsų, mūsų dabartinis reglamentas, kuriuo remiamės, įpareigoja mus kopijuoti tuos standartus, kuriuos sukuria į KAO. Nei daugiau, nei mažiau. Toks yra mūsų Ehm, tokia mūsų pareiga pagal reglamentą 216-2008. Nepaisant to, mes turime perkelti tuos standartus į savo įstatymus, nes IKAO standartai yra privalomi valstybėms, bet ne pramonės atstovams, o reikia padaryti juos privalomus sektoriui, priimant ES taisyklės. Dėl triukšmo standartų, tai čia kalbam apie standartus e, gamintojams, o ne operatoriams. Tai reiškia, kad visi nauji orlaiviai teikiami į rinką po tos nustatytos čia datos turės atitikti tuos triukšmo standartus. E, tikrovėje nėra tiek daug e, didelių orlaivių gamintojų. Mūsų, pavyzdžiui, yra gamintojas EBAS, o kitos Geriau žinomos e, bendrovės yra JAV, Kanadoje, Brazilijoje. Tik tai tie gamintojai gamina tokius didelius orlaivius, kuriems būtų taikomos šios taisyklės, o jos įkavo taisyklės yra joms, jiems taikomos. Todėl aš nemanau, kad kyla pavojus, kad Boeingas e, laikysis žemesnių kažkokių standartų. Ačiū. Manau, panas Kun norėjo dar papildyti klausimą savo. E, dėl triukšmo, kurį kelia orlaiviai ribų. E, virš 50 tonų nuo 2018 metų, o nuo 2021 metų mažesniems e, orlaiviams. Na, čia reikia grinai techninio sprendimo, nes triukšmo šaltinis yra turbinos varikliai. Vienas didžiausių gamintojų čia yra Rolls-Royce bendrovė. Jeigu numatome ribas ir darome tai kartu su ICAO, Ar taip, taip pat padedama užtikrinti veiksmingesnį kūro panaudojimą nuo 2018 metų? Viskas turi būti realistiška, nes kitaip mes galime sukurti standartus, kurie techniškai būtų neįmanomi įdėkti. Taigi visi orlaiviai pagaminti po 2018 metų ir sveriantis virš 55 tonų turės atitikti tam tikrą triukšmo lygį. O nuo 2021 metų tai bus taikoma ir mažesniems lėktuvams, paparelėms lėktuvams, o ten jau gamintojų yra daugiau - Bombardier, ir Airbus, ir Boeingas, ir Lockheed Martin ir visi kiti. Ar bus tai įmanoma techniškai padaryti? Taip, ponia Kūnai. Visa proceso problema čia yra. Ekspertai šios standartus IKAO rengia, kur mes taip pat dirbame, padedami į ESA inžinierių, kad sukurtume tokį standartą, tokio ligmens, kuris būtų techniškai įmanomas, bet kaip galima e, siekiantis daugiau. Mūsų tikslas yra versti pramonę stumti kaip galima daugiau triukšmas rytyje, bet nenustatant tokių normų, kurios užkirstų kelią naudoti apskritai lėktuvus. Triukšmo sertifikatai išduodami visam orlaiviai. Ir Airbus, ir Boeingas turi e, prašyti tų sertifikatų. Aišku, didžiausias e, lemiamas veiksnys yra e, variklis, tačiau triukšmas nustatomas visam lėktuvui. Na, gyvent, turint galvoje, kad paminėtas Rolls Royce'as, tai pamenu diskusiją su profsąjungų atstovais prieš keturis metus. Jie sakė, kad jie e, Rolls Royce'as gamina automobilius, kurių nesigirdi. Tačiau žmonės, kurie jos gamina, kenčia nuo triukšmo gamyklose. Taigi reikia ir to nepamiršti. Kartais galima padaryti daugiau, negu kad šiaip matosi rinkoje. Na, o dabar ponia Kristina Berg. From the air to the sea pereisiu nuo oro prie jūrų ir prie aplinkosauginių temų. Ir kalbant apie komisijos pateiktą pasiūlymą, čia yra siūloma pakeisti priedą prie jau galiojančios direktyvos, kuri buvo patvirtinta 2000 metais dėl uostų prieimimo pajėgumų, taip pat dėl um, atliekų, kurias sukuria laivai ir taip pat kitų atliekų susijusių su krovinių gabenimu. Na ir Čia yra pateikiama informacija, kurią reikia pateikti norint įplaukti į uostą. Ir direktyvos esmė yra tokia. Reikėtų vengti, išmesti e, laivose susidarančias atlikas į jūrą. Ir reikia iškrauti tas atliekas specialiuose prieimimo mm, patalpose, vietose, kurias turi suteikti uostai. Kalbant apie tarptautinius režimus, na ir be abejo aviacija ir laivyba yra įtin tarptautinis reikalas, nes e, laivai taip pat plaukė po visą pasaulį. Na ir atitinkamos tarptautinės jūro organizacijos taisyklės yra taikomos, o kalbant apie aplinkosauginius klausimus, taikoma Marpol e, konvencija ir E, panašiai kaip kad girdėjome kalbant apie ICAO, Tarptautinę aviacijos organizaciją, ekspertai susitarė dėl naujo kategorizavimo, detalesnio kategorizavimo susijusio su laivuose sukūriamomis atliekomis ir tai yra atspindėta ir direktyvoje. Būtent dėl tos priežasties dabar siekiama atnaujinti informaciją, kuri turi būti pateikiama Europos uostose ir kad tai atitiktų tarptautinius reikalavimus bei būtų sudarytos lygios e, veiklos sąlygos. Taip pat siūlome ateityje, kalbant apie tokios informacijos e, suteikimą, kurią turi suteikti laivo savininkas. E, e, tai yra laivo kapitonas ir jeigu laivas nori plaukti į uostą, e, Ir jeigu nori, kad būtų taikomos tam tikros išimtis, reikia pateikti visą reikalingą informaciją ir jeigu, tarkime, tų atliekų nėra susidarę pakankamai daug, laivas gali plaukti iki tolesnio uosto, tačiau be abejo visada reikia įvertinti, ar laive yra pakankamai atliekų saugojimo pajėgumų, kad nebūtų taip, jog tas atliekos bus vis dėlto išmestos į jūrą. Na ir nuo 2000 metų, kai buvo patvirtinta mano minėta direktyva, daug techninių pasikeitimų įvyko. Yra ir ES teisės aktai, ir elektroninės ataskaitų teikimo sistemos, e, su kuriomis dirba Europos jūrų saugumo agentūra. Na ir būtent tai sudaro galimybę rinkti tokią informaciją, ją perduoti, dalintis tarp uostų ir valdžios institucijų ir tai galima padaryti elektroniniu būdu. Na ir iš esmės mes manome, kad e, atlikus tokį pakeitimą laimės visos pusės, nes visų pirma e, priežiūros institucijos e, galės įvertinti, ar laivas tvarkingai atsikratė atliekomis ir taip pat sumažins riziką, jog atliekos bus išmestos į jūrą, tad tai bus didžiulė nauda ir aplinkai, nauda ir pramonės atstovai, nes tokia informacija bus prieinama elektroniniu formatu ateityje ir be abejo sumažės e, laikas, kurį reikia e, prastovėti uoste, atliekant visus formalumus ir be abejo taip pat sutrumpės laikas, e, kuris, per kurį laivas gali išplaukti į kitą uostą, jeigu jam tų atliekų atsikratyti nereikia. Na ir mūsų ekspertė Ana be abejo dar detalesnę prezentaciją pristatys, nes ji turi daugiau informacijos ir patirties šiais klausimais. Dėkoju. Ar yra klausimų ar komentarų? Panas Vandekam, prašau. Pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už suteiktą informaciją, tikrai reikalinga informacija. Ir man atrodo, kad mes visi e, turime padaryti vieną dalyką. Na, pirmiausia, norėčiau paklausti, ar mes kalbame apie vidaus vandens kelius, ar kalbame apie atviras jūras, apie jūras, Toks būtų mano pirmasis klausimas. Antras klausimas. Uostai. Ar jie privalo e, sukurti reikalingus pajėgumus e, priimti tas atliekas, apie kurias kalbama? Nes jeigu liepiate laivams palikti tas atliekas uoste, tačiau nėra jokių tų atliekų prieimimo sąlygų ar galimybių, tai ką reikia daryti? Juk uostų yra įvairiausių ir geresnių, ir blogesnių, galbūt tai šiek tiek e, iškraipys konkurenciją tarp, tarp uostų. Ar yra daugiau klausimų? Ponas Kun, prašau. Ačiū. Žinome, kad kai kuriuose didesniuose krovininėse laivuose yra atliekų deginimo įrenginiai, kurie atitinka reikalavimus, standartus. Na ir kaip būtų tokių laivų atveju? kokie tada reikalavimai būtų taikomi e, atliekų laikymui ir kaip tai yra susiję su tuo laiku, laiku kurį laik, laivas gali praleisti jūroje. Na, Taip, suprantame, kad uostose turi būti tam tikros galimybės priimti tas atliekas, tačiau taip pat suprantame, kad reikia atlikti ir tas kontrolės, kurias turėtų vykdyti uostų pareigūnai. Na ir klausimų čia kyla be abejo ne tik dėl krovininių laivų, kuriuos reikėtų kontroliuoti. Juk svarbus čia yra ne tik krovinis gabenantis laivai. Be abejo. Svarbu, kad jie būtų tinkamai sertifikuojami ir taip toliau. Tačiau apskritai čia reikia kalbėti apie tas atliekų apimtis, kurias galima saugoti laive. Ir taip pat norėčiau paklausti, e, kas patikrins, ar uostuose yra tinkamos sąlygos atliekų prieimimui ir saugojimui. Pirmininkas. Matau, kad daugiau klausimų niekas neturi, tad aš pats dar norėčiau paklausti. Minėjote atliekų deginimo įrenginius. Ir kalbant apie laivybą atvirose jūrose, be abejo, ten dažniausiai ir susidaro didžiausi atliekų kiekiai, plaukiant ilgus atstumus. Na ir Kalbant apie šį klausimą, reikia kalbėti ne tik apie kažkokias tai rybinės vertės. Na ir be abejo, galima kalbėti ir apie tą kūrą, kurį naudoja laivai, nes priklausomai nuo kūro rūšies e, priklauso ir atliekų susidarimas ir taip toliau. Na ir norėčiau paklausti, ar žiūrite į tą platesnį kontekstą, ar žiūrite tik į atliekas. Be abejo, puikiai suprantame, kad atliekų negalima išmesti jūroje. Ačiū, pabandysiu atsakyti į klausimus iš eilės. Pirmas dalykas, kurį norėčiau aiškiai pasakyti, yra toks. Ši direktyva nėra taikoma vidaus vandens keliams, mes kalbame apie jūrinius uostus. Ir, kaip jau buvo šiandieną sakyta, uostai privalo turėti reikalingus pajėgumus priimti tas atlikas, kurios susidaro e, laivuose. Na ir yra dar, dar toks e, e, priedas, kuriame sakoma, kad be abejo vadovaujantis logika ar racionaliais principais. Tad sunku būtų įsivaizduoti, kad tokius pat E, pajėgumus ar galimybės turėtų maži e, uostai, pavyzdžiui, nedidelėje Graikijos šalyje, kaip kad dideli tartutiniai uostai. Viskas priklauso nuo to, e, kokia veikla užsijima konkretus uostas ir be abejo, jeigu į, pavyzdžiui, konkretų uostą kruizinės laivas atplaukia vos kartą per metus, būtų sudėtinga tikėtis, kad jame bus tokie pat pajėgumai, atliekų primimo sąlygos kaip didesniuose intensyviai veiklą vykdančiose uostose. Na, tačiau tai jau priklauso mm, nuo priežiūros institucijų. Tai gali būti uostų kontrolės institucija. Ir kalbant apie uostų kontroliavimą, dažniausiai tikrinami e, laivai, kuriuose, kurie plaukėja su užsienio vėliavomis. Na ir kalbant apie uostų tikrinimus, daug, dažniausiai būtent tokie laivai ir tikrinami. Na ir pareigūnai be abejo negali įlipti į kiekvieną laivą ir laivelį patikrinti kiekvieną atplaukiantį laivą. Ir priklausomai nuo laivo dizaino dažniausiai jau yra iš anksto dokumentuose nurodyti E, techniniai duomenys. Ir laivui plaukiant iš uosto į juostą, e, saugojimo įrenginiai prisipildo atliekų ir yra tam tikra elektroninė įranga, kuri e, tai parodo. Ir, pažiūrėjau, uosto valstybės kontrolės pareigūnas dažniausiai jau iš karto, net prieš laivų dar įplaukiant į uostą, elektroniniu formatu jau gali pamatyti, ar pakankamai dar likę e, atlikų saugojimo pajėgumų laive ar ne. Jeigu ne, tada uosto e, valstybės kontrolės pareigūnas gali atidžiau stebėti įplaukiantį laivą ir užtikrinti, kad jis e, tinkamai iškrautų susidariusias atliekas. Na ir kalbant apie modernius šio laikinius kruizinius laivus, tai yra tarsi miestai ant vandens ir juose yra atliekų deginimo įrenginiai kurie padeda sumažinti vadinamųjų būtinių atliekų susidarimą ir kaupimą, tačiau iš kitos pusės, kalbant apie atliekų deginimo įrenginius, jie neretai sukuria degių tokių, toksiškų produktų ir tai taip pat yra kita šio reikalo pusė, kurios reikia nepamiršti. Be to, atliekų kategorizavimas tarptautiniu mastu taip pat yra pasikeitęs. Ir dideli uostai taip pat turi užtikrinti, kad e, jie gali tinkamai tvarkyti ir toksiškas, nuodingas atlikas, nes jų ateityje vis daugiau, vis daugiau atsiras, atsirandant deginimo įrenginiams e, keleivius gabenančiuose dideliuose laivuose. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau priminti. Direktyva numato galimybę uostams E, dėl to, kaip reikėtų apmokestinti laivus, kaip reikėtų e, reguliuoti visą tą mokesčių sistemą ir taip toliau. Ir taip pat yra teikiamos tam tikros paskaitos, paskatos, atsiprašau, jeigu e, laive susidaro nedaug atliekų. Na ir jeigu bus imtasi specialių priemonių, kad sumažėtų atliekų kiekis kuris susidaro laive, į tai būtų atsižvelgta, kai būtų taikomi mokesčiai už uostose teikiamas paslaugas ir konkrečiai už atliekų iškrovimą. Dabar dėl jūsų pasisakymo susijusio su tuo, kad uh, laivuose, plukdančiuose konteinerius ir taip toliau, dažniausiai yra naudojamas pats nešvariausias kūras. Pirmininkas, e, tokį kūrą naudoja ir kruiziniai laivai. Taip, ir kruiziniai laivai, tačiau ateityje yra numatyta patvirtinti teisės aktus susijusius oro kokybės e, gerinimu ir siekiama sumažinti seros kiekį tokiame kūre. Tad siekiama skatinti naudoti e, švaresnį kūrą, e, jeigu galima tai pasakyti, arba naudoti specialias priemonės, kurios padėtų sumažinti išmetamosius teršalus, kurie susidaro e, nuo nešvaraus kūro deginimo. Na ir kalbant apie tą pasiūlymą, kuris pateiktas parlamentui, šios priemonės ir yra tarsi būdas atspindėti detalesnę atliekų kategorizaciją, kuri jau buvo patvirtinta tarptautiniu mastu. Ir kalbant apie Marpol konvenciją, e, yra ir nauja atliekų kategorija numatyta. Tai yra atlikos, kurios susidaro valymo įrenginiuose. Ir kaip jau buvo minėta, posėdžio pradžioje yra daug aiškiai apibrieštų konkrečių perimetrų, ką gali atlikti komisija, ką gali pasiūlyti, e, kalbant apie e, tokius teisės aktus. Na ir jeigu, kalbant apie tokią procedūrą, e, jeigu numatytume naują atliekų rūšį, tada jau išeitume už 2000 metų direktyvos taikymos ryties Na ir kalbant apie, apie tas e, toksiškas atlikas, kurios susidaro naudojant valymo įrenginius, tada 2000 metais apie tai dar nebuvo žinoma. Na bet kuriuo atveju mūsų laukia dar nemažai namų darbų, kol kas mes vertame bendrą direktyvos veikimą funkcionavimą ir greičiausiai 2017 metais pateiksime pasiūlymą peržiūrėti visą direktyvą. Tad, tačiau iki to laiko dar be abejo reikės numatyti ir direktyvos taikymos ryties praplėtimą ir numatyti naujos atliekų rūšies įtraukimą, nes kol kas dabar galinčioje direktyvoje tos atliekos nėra minimos. Na ir dar vienas dalykas. Turiu pasakyti, kad visos ES valstybės narės yra Marpol konvencijos narėmis ir Marpol konvencijos peržiūra sąryšėje su e, atliekų kategorijų nustatymų įsigaliojo 2013 metais. Tad kalbant apie tas e, tarptautinės prievalės, e, jos jau yra taikomos valstybėms narėms, tačiau kol kas negalime direktyvoje to numatyti, nes jeigu komisija pasiūlytų įtraukti tokią naują atliekų rūšį, o dėl to tarp tarybos ir parlamento 2000 metais nebuvo susitarta, tada mm, liktų dar tam tikros veiksmų laisvės, kalbant apie tokią priemonę. Ačiū. Ich finde das sehr interessant, diese Debatte, die wir äh, gerade führen. Labai įdomios diskusijos. Ehm, įgyvendinimo įgaliojimai, kaip e, kas yra daroma. prisimenu ankstesnės diskusijos, kurios buvo susijusios su triukšmo ribojimu aviacijos rytyje. Uh, Žinia, kad nuo šių metų pradžios įsigaliojo e, griežtesni reikalavimai. E, žinia, kaip e, visą tai gyvendina skirtingos valstybės narės. Ir prisimenu, kad pavyzdžiui, kalbant apie leidžiamos jėros kiekį, išmetamuose misijose iš laivų e, kiekis buvo pribotas vien, e, iki 1,1 procento. E, pirmininkas teisingai pastebėjo, kad tam tikros atlikos negali būti pakartotinai panaudojamos ir būtent jos sukuria tą didžiausią taršos lygį. Pavyzdžiui, šiuo metu E, leidžiamas degaluose sieros kiekis yra ne 1.1, bet 3,5 procento. Dar norėčiau paminėti dėrybas e, tarp valstybių narių prisijungiant prie Marpol konvencijos. ES nėra Marpol konvencijos narė, todėl uh, neaišku, ar tikrai bus pasiektas na, tas tikslas uh, E, riboti seros kiekį iki 1.1 procentų iki 2020 metų. Na, laivuose naudojant deginimo krosnės, E, turi būti pasiekta aukšta temperatūra tam, kad atliekos būtų sudegintos. Ir laikausi nuomonės, kad e, Atsižvelgiant į tokius deginimo krosnius, labai svarbu, kad Marpol konvencija būtų įgyvendinta. Uh, Ir šiuo atžvilgiu norėčiau paklausti komisijos, kokia yra esama situacija. Ačiū iš užduotą klausimą, lauksime atsakymo. Situacija yra štai kokia. Kalbant apie sieros kiekį, jis yra kontroliuojamas ir kontroliuomos ne tik tai sieros emisijos, bet ir azoto emisijos. ES yra nustatyti atitinkami e, limitai. Tačiau taip yra ne visame pasaulyje. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsite į Šiaurės Ameriką, e, į Europą, e, čia galioja patys griežčiausi pasaulyje standartai. Vis dėlto, šiandien kalba eina E, kalba eina ne apie šias emisijas. E, kalbant apie oro e, taršą, yra nustatyti kokybės rodikliai. Ir žinome, kad tam tikri operatoriai nusprendė, sakykime, naudoti laivuose švaresnį kūrą. Kitos nusprendė investuoti į alternatyvius, alternatyvius energijos gaminimo būdus, pavyzdžiui, LNG. Ir, aišku, dabar matome, kad vis didėja investicijų uh, E, kad būtų e, sukurti tokie laivai. Ir e, kaip matome, kai kurie operatoriai pasirinko dar vieną alternatyvą. Tai yra deginti e, mazutą. Tačiau naudoti tam tikrus valymo įrenginius katalitinius konvertorius, panašiai kaip automobiliuose. Ir tai leidžia sumažinti emisijas. Na ir per, tokį, per tokius katalizatorius e, toksiškų e, atliekų kiekis bus e, mažesnis. Ir e, tokios e, atliekos turėtų e, tam tikrų metų iškraunamos jūrų uostose. Tokio pobūdžio atliekas jau e, reglamentuoja Marpol konvencija. Konvencija yra rašoma, kad e, na, laivas negali tokiomis atlikomis atsikratyti šiaip jūroje. Ir mes norėtumėm, kad toks reikalavimas būtų įtrauktas ir į esamą direktyvą. Ką tai reikš? Tai reikš, kad mes numatysime prievolę jūrų uostams e, tvarkyti su naujos kategorijos atlikomis. Ir šis klausimas buvo aptartas su teisininkais ir su ekspertais. Ir jie sako, kad visa tai viršis direktyvos e, taikymos rytį. Ir būtent dėl tos priežasties mes prašome Europos parlamento e, pakantrauti. Mes ketiname pateikti pasiūlymą, e, kuris bus pateiktas ir tarybai, ir Europos parlamentui. Ir ten bus numatyta atitinkama pareiga tvarkyti jūrų uostuose tokias atliekas. Ketiname pateikti tokį pasiūlymą greitai. Vis dėlto, uh, Šiuo metu yra atliekamas įvertinimas, kaip veikia visa e, direktyva. Tai yra įvertinimas apima ne tik šiuos aspektus, kurie aptariami šiandieną, bet ir kitus. Įvertinimas turi greitai būti baigtas. Taryba ir Europos parlamentas gaus ataskaitą iki metų pabaigos ir ten bus pateikiama daugiau dalykų nei reglamentuojami direktyvoje. Siekdami geresnio reglamentavimo, 2016 metais mes atliksime poveikio įvertinimą apie galimos e, opcijas. Žiūrėsime, kokį poveikį turės kiekvienas siūlomas e, scenarius, nes mes suprantame, kad mūsų pasiūlymai turės pasiekmių jūrų uostams, operatoriams ir aplinkai. Todėl 2017 metais mes pateiksime pasiūlymą peržiūrėti direktyvą. Ir šiame pasiūlyme bus e, siūloma išplėsti e, atliekų kategorijas, apimti naujas. Tačiau taip pat reikia dar e, kelis dalykus išanalizuoti. Dėkoju. Ačiū. Matau, kad kai kas ploja rankomis. Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Tikrai didelis ačiū. Ačiū visiems, kurie uh, uždavė klausimų. Ponas Kūnas nebesiklauso. Aš tiesiog norėjau pasakyti, um, padėkoti komisijos atstovams komiteto vardu. Taigi, iki 22 dienos, e, tiksliau 17 e, spalio, mes galėsime pateikti savo e, reakciją dėl siūlomų priemonių. Toliau, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra pranešimas apie sąnautas dėl ES masto veiksmų nebuvimo keleivių teisių srityje. AR EPRC parengė e, video pranešimą, e, video medžiagą, kurioje būtų apibendrintas e, pranešimas. Pirmininkas sako, kad dėje šią video medžiagą mes turėtumėm pamatyti šiek tiek vėliau. Tuo tarpu Monika Nogai galės pristatyti patį pranešimą. Prašome. Dėkoju pirmininkė, aš esu Monika Mogai. Ir visų pirma, norėčiau atsiprašyti pono Jordan, mano vadovo vardu. Jis šiandieną posėdėje negali dalyvauti dėl nenumatytų aplinkybių. Aš dirbu Europos pridėtinės vertės padalinė ir šio padalinio tikslas yra padėti komitetams uh, nustatyti, įvertinti ir pagrysti polit, e, politinius prioritetus. Taigi, mūsų padalinys e, padeda e, nustatyti, sakykime, sukurti ES darbo atvarkę. Šis padalinys yra tam tikras paramos mechanizmas, kuris leidžia komitetams pagrysti ES poziciją ir įvairias ES iniciatyvas. Kaip tai yra daroma? Mes turime įvairius produktus. Visų pirma, atliekame Europos veiksmų buvimo įvertinimą. At, įvertinimus tai yra e, poveikio įvertinimai, e, panašus į tuos, kuriuos atliekia, atlieka e, komisija, tačiau mes tuos įvertinimus atliekame su Europos parlamento savo iniciatyvą rengimais e, e, sustik, e, pranešimais. Toliau mes e, vertiname e, E, situacija, e, kiek, e, sakykime, kainuotų ES masto veiksmų nebuvimas vienoje ir kitoje srityje. Ir atlikdami šiuos įvertinimus taip pat remiamės Europos parlamento pranešimais. Toliau dar vienas produktas, tai yra pranešimų E, pranešimai apie sąnaudas dėl ES masto veiksmų e, nebuvimo e, skirtingose srityse. Mes tiesiog vertiname situaciją, kiek naudinga, kiek naudingi ES veiksmai vienoje ir kitoje srityje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Ir šiandien aš norėčiau Jums pristatyti pranešimą apie sąnaudas dėl ES masto veiksmų nebuvimo keleivių teisų srityje. Kolegos gavo šią, šį pranešimą prieš posėdį, tiesiog norėčiau parodyti, kaip jis atrodo. E, ten yra dalis, kurios yra parengtos pačios komisijos, kitos dalys yra parengtos išorės tarnybų mūsų užsakymu. E, kalbant apie šį pranešimą, jis buvo užsakytas e, transporto komiteto ankstesnės kadencijos metu ir e, pranešimo tikslas yra nustatyti, kiek naudinga būtų turėti tokią konsoliduotą keleivių teisių teisinę bazę, apie ką kalbėjo Europos parlamentas ankstesniuose pranešimuose. Konkrečiai šiame pranešime E, kalbama apie teisinius dalykus, apie e, trūkumus, netitikimus, e, kurie egzistuoja samuose keleivių teisių, teisės aktuose. Taip pat yra tam tikras kvantifikacijos elementas, kitaip tariant, yra įvertinami kaštai, kuriuos patiria keleiviai ir visuomenė. Kaštai yra kiekybiškai įvertinti. Ir kiekybinis įvertinimas yra vienas iš e, svarbių mūsų elementų. Galiausiai pranešime e, kalbama apie kodifikaciją. Ir jeigu leisite, vietoj to, kad e, pristatyčiau detaliai šį pranešimą, norėčiau jums susipažinti su video medžiaga, kurią mes parengėme ir kur yra apibendrinamas pranešimas.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 This would consolidate our rights and offer us a more seamless travel experience in Europe, while saving us time, stress, and 355 million euros a year. This is something that the European Parliament is committed to pursuing. Danke sehr für das Video. Ich hätte nur eine Ačiū už vaizdo medžiagą. Nedidelė kritika. Šiek tiek per greitai angliškai kalbėjo tas balsas. Galbūt, jeigu būtų kalbėjęs lėčiau, būtų šiek tiek e, geriau. Atleiskite, aš esu išslavinimo profesorius. Jeigu leisite, tai turėčiau pasakyti, kad e, tai pirmas mūsų toks filmukas ir aišku, jūsų pastabas išvelgsime. Jeigu leisite, dabar galėtume galbūt suteikti žodį mūsų ekspertėms, kurios detaliau pristatytų uh, šios ataskaitos rezultatus. Žinoma, ir vėl aš jums leisiu tai padaryti. Aš esu Natrai Morens ir mano kolegė Markovska. Pristatysime detaliau mūsų tyrimo rezultatus, galbūt ne taip gražiai kaip e, filmuke, bet tikiuosi, kad bus vertinga ir jums. Mes trumpai pakalbėsime apie keliaivių teisų kontekstą ES papasakosime, kokie, kokios yra spragos ir netitikimai teisinėje sistemoje. Po to pakalbėsime šiek tiek apie metodiką, kaip įvertiname tų spragų kainą. Ir po to pasiūlysime kodifikavimo galimybės. Taigi, kaip žinote, transportas yra labai svarbus sektorius. Jis liečia labai daug keleivių, pavyzdžiui, 800 milijonų oro keleivių keliauja ES, 400 milijonų plaukia laivais. Ir siekiant reguliuoti keleivių teisės, kad būtų mažiau kliučių, keliaujant be kliučių Europoje, Europa reglamentuoja šią sritį. Tačiau tai buvo daryta per kelis kartus skirtingų metų numatytos skirtingos grupės keleivių ir skirtingas yra apsaugos lygmuo skirtingose transporto rūsise, keliaujant orų, geležinkelių, vandeniu ar autobusu. Taigi yra daug netitekimų. Šioje lentelėje mes pateikėme dešimties svarbiausių teisų apžvalgą ir nurodome, kokie, koks yra kliūtis, e, spragos ir netitikimai. Prieš kalbant detaliau, norėčiau pasakyti, ką turime galvoje skaitami spraga. Spraga yra ta, kad tai, kad teisinė nuostata nėra reguliuojama viename iš sektorių ar keliose transporto rūšyse arba praktikoje, pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad teisų nepaisoma prakti, praktikoje. Netitikimas yra tai, kad skirtingas yra keleivių apsaugos lygmuo, lyginant transporto rušis. Pavyzdžiui, spraga būtų tai, kad oro reglamente, oro transporto reglamentavime nesakoma nieko, jeigu vežėjas negarantuoja pakeisti maršrutą sutrikimų e, atvejais. E, autobusų reglamentavimo srityje keliaivės kompensuojama. Taigi arba netitikimas būtų tai, kad yra skirtingas kompensacijos lygmuo arba, pavyzdžiui, pavyzdžiui jeigu pažeidžiama įranga, riboto judumo asmenų įranga. Dabartinėse teisės aktuose mes radome 84 spragas. Daugiausia tai susijęs su nediskriminavimo teisė, teisė informacija, teisė į pagalbą ir teisė į kompensacijas. Daugiausia pažeidžiama teisė į informaciją, kurio įdomu šiek tiek analizuoti. Tai yra labai svarbi keleivio teisė būti tinkamai informuoti apie jo teisės, ar tai būtų kaina, ar teisė į pagalbą ir kompensacijas. Matome, kad realiai labai nedidelė procentinė dalis keleivių skundžiasi ar reikalauja to, kas jiems priklauso. Taigi tai yra problemiška teisė ir ją reikia stiprinti. Toliau mano kolegė pakalbės daugiau apie tai, kiek tos spragos ir netikimai kainuoja. Dėl kainos vertinimo metodikos. Kadangi metodikos ir duomenų apribojimai egzistuoja, mes negalėjome apskaičiuoti visų e, kaštų monetarinę prasme. Mes atrinkome tuos elementus, kuriuos galima įvertinti pinigais. Kaip matote lentelėje, tai yra keturios sritis, kurias buvo įmanoma apskaičiuoti. Tai yra skaidrumas, paslaugų kokybė, vykdymas ir tarpmodalumas. Tuos, tas, tą kainą mes vertiname pinigais, tačiau visos šešios sritis, kurios minimas Bacho pranešime, yra įvertintos kokybinė prasme. Vykdant kokybinę analizę, čia aš turiu galvoje poveikio reitingavime, pavyzdžiui, ar tas poveikis yra e, didelis, vidutinis ar nedidelis. Piniginės įvertis yra pagristas bendra, bendros socialinės kainos savoka. Tai reiškia, kad pervedimai tarp įvairių pusių neįtraukiami kaip grinoji socialinė kaina. Čia aš turiu, pavyzdžiui, galvoje kompensacijų sumas, kurios viena vertus yra naudingos keleivių grupiai, kita vertus tai yra papildomos išlaidos vežėjų tam tikrai grupiai. Taigi tie pinigai neįtraukti į šį įvertinimą. Kaip vertinamas, kad tam tikros išlaidos detaliai nepapasakosiu, nes e, pakankamai laiko neturėjome, tačiau pateiksiu pavyzdį. Svarbi kategorija yra prarastas laikas, jeigu, pavyzdžiui, trūksta skaidrumo. Ir mes čia konkrečiai įvertiname oro transporto sektorijoje, kur galime pastebėti, kad labai dažnai keliaiviai negauna aiškios, skaidrios informacijos jau nuo pačios rezervacijos proceso pradžios, dėl kainos, dėl paslaugų, kurios eina į tą kainą ir dėl to sunku atlikti palyginimus su kitais e, siūlomais variantais. Ir dėl to keliaiviai tiesiog praranda švaisto savo laiką, kurį galėtų naudoti kitiems produktyvesniems tikslams. Ir tokiu būdu mes įvertinome to prarasto laiko vertę padaugindami tą įvertintą valandų skaičių, valandų prarastų toje situacijoje iš standartinės vienos valandos darbo vertės. Taip pat apskaičiavome piniginės išlaidas toje srityje, kai nepakankamai teikiama parama, pagalba. Taip pat apskaičiavome, kiek kainuoja įgyvendinimas, teisinės išlaidos čia būtų ir prarasta laiko vertė, skundų nagrinėjimo procese. Šie procesai yra labai ilgi dažnai dėl e, skaidrumo ir tinkamos informacijos trūkumo. Ir taip pat apskaičiavimo laiko praradimus dėl netinkamų jungčių tarp skirtingų transporto rušių ir, kaip matote lentelėje, tai šis įvertinimas būtų tai riba, tai yra būtų minimalus įvertinimas. Daugiausia dėl to, kad mums nepavyko įvertinti visų išlaidų ar kainų, kainos elementų visose sektoriuose. Ypač Mm, kelių transporto srityje, vandens transporto srityse. Šie sektoriai nepateikia pakankamai duomenų, tų duomenų tiesiog nėra. Daugiausia duomenų mums pavyko surinkti iš oro transporto sektoriaus. Kaip matote, bendra vertė kiek kainuoja ES lygmens veiksmų nebuvimas per metus yra 355 milijonai eurų. Didžiausios išlaidos apskaičiuotos intermodalumo ir skaidrumo srityse. Kiekvieno atveju tai yra daugiau negu 100 milijonų eurų per metus. Tuo tarpu įgyvendinimo srityje tai sudaro beveik 70 milijonų eurų per metus, o paslaugų kokybės srityje beveik 20 milijonų eurų per metus. Taigi, kaip sakiau, ne visus elementus galime įvertinti piniginę išraišką. Todėl mes atlikome gana intensyvę kokybinę analizę kokios papildomos naštos kokybinė prasme kyla. Tai pavyzdžiui, psichologiniai e, niuansai tai yra stresas ir kiti dalykai, kurios piniginė išraiška pateikti sunku. Yra poveikis taip pat pagrindiniams vertybėms, susijusiams, pavyzdžiui, su e, diskriminacijos nebuvimu ir pagalba sumažinto judumo žmonėms. Taip pat yra įvairiausių įvairius, įvairius ekonominis poveikis. Pavyzdžiui, kainų konkurencijos iškraipimas dėl skaidrumo trūkumo ir platesnio pobūdžio poveikis ekonominė ir aplinkosauginė prasme. Tai pavyzdžiui, neefektyvus laiko panaudojimas. Taip pat kai kurie keleiviai kurie yra nepatenkinti viešuoju transportu, neturi motivacijos jo naudotis, jie perina prie individualaus transporto, individualaus automobilio, kuris yra netoks draugiškas aplinkai. Na, o toliau mes siūlome penkias kodifikavimo galimybės. Kodifikavimas tai būtų viename akte surašyti visus esamus reglamentus be jų jokių esminių pakeitimų. Tai yra pirmoji galimybė. Iš esmės tai reikštų, kad viskas būtų surašyta viename e, teisinėme dokumente, tačiau nieko naujo nebūtų siūloma, tiesiog lengviau būtų galima e, gauti informaciją ir būtų šiek tiek daugiau skaidrumo. Geresnė galimybė, geresnis variantas būtų pakeisti reglamentus prieš perinant prie kodifikavimo. Taigi kiekvienas e, reglamentas būtų pakeistas, kad būtų išteisytos spragos, užkamšytos spragos, netikimai ištaisyti, tačiau tai būtų gana ilgas ir sunkus procesas, įgyvendinimo kaštai būtų didesni. Be to, šis procesas galėtų palikti nemažai netitikimų vis tiek. Trečias variantas būtų būtų efektyvesnis kodifikavimo būdas, tai yra peržiūrėjimas, perinant prie vieno akto, būtų įvedami visi pakeitimai kodifikavimo procese ir užtikrinant aukščiausią harmonizavimo lygį ir panaikinti spragas bei netitikimus. Tai taip pat būtų gana sunkus procesas, kadangi pakeitimai būtų sudėtingi, e, gyvendinimo e, kaina būtų didelė. Dar viena, vienas variantas tai yra be bendra priemonių sistema, kurie patikslintų apibrieštis terminus, savokas ir prisidėtų prie didesnio aiškumo, skaidrumo. Kadangi tai būtų neprivaloma priemonė, ji neturėtų didelio poveikio ir neduotų, nenumatytų naujų jokių teisų. Tačiau ši Šią sistemą galima būtų derinti su antraja, antroji variantu kartu su kodifikavimu. Na, paskutinis pasiūlymas tai būtų Hartija. Tokia Hartija leistų lengvai pateikti informaciją apie keliaivių teisės, vėlgi tai būtų neprivaloma priemonė, jos ne, neleistų iš esmės pakeisti sistemos ir jos poveikis būtų gana žemas. Ašku, galima visada derinti skirtingus variantus, pavyzdžiui, hartiją su e, peržiūra. Ir tai turėtų didesnį poveikį ir e, e suderinimą. Ačiū, galbūt turėsite klausimų. Vorträge und Ačiū labai. Ačiū už parodytą vaizdinę medžiagą. Norėčiau paklausti kolegų, ar bus klausimų ar komentarų. Panas Kolniš, prašau. Ačiū, ponia pirminkė. Labai ačiū už šios paaiškinimus, jie labai įdomus. Norėčiau pakalbėti apie galtinius rezultatus Aš supratau, kad e, čia pateikti skaičiai neįtraukia kaštų, kurie atitenka operatoriams. Man atrodo, kad tai irgi yra labai svarbu, nes, nes e, kad tas tyrimas būtų patikimesnis. E, pavyzdžiui, siekiant pagerinti prieinamumą, pavyzdžiui, riboto įdumo žmonėms, patekti į traukinius, aišku, kad tai yra tie kaštai, tos, tie kaštai, kurie yra teisėti, juos turi kompensuoti transportuotojai, bendrovė, solidarumo, lygių teisų vardan, ar tai būtų negalėjai ar panašiai. Taigi, man atrodo, kad tyrimo išvados būtent į operatorių išlaidas nesižvelgia. Moment. Da möchte ich auch noch was zu sagen. Die Kosten. Galbūt aš galėčiau kai ką pridurti. Kalbant apie asmenys su negale, paprastai jiems tenkantis kaštai yra apmokami kitų žmonių. Juk aš pats kaip mokesčių mokėtojas už tai moku taip pat. Na ir nežinau, ar geležinkelio ar oro linijų kompanijos galėtų sakyti, kad ne, mes to nedarysime, nes m, mm, per daug dideli kaštai. Man atrodo, kad, kad šiuo atveju naštą turi pasidalinti visa visuomenė. Dar vienas svarbus elementas. Kalbant apie geležinkelių transportą. Be abejo, žmonės su negale turi turėti galimybę juo pasinaudoti, kaip ir visi kiti žmonės. Ir Čiku, kad buvo atlikta tokia analizė. Kalbant apie oro transportą, Vokietijoje buvo taikoma panaši praktika kaip ir geležinkelių sektoriuje. Ir taip pat e, tose procesuose dalyvaudavo ir ombudsmenas. Na ir buvo bandoma užtikrinti, kad tik Vienas procentas vėlojančių žmonių pateiktų skundus, nes buvo užtikrinamos tam tikros tarpininkavimo paslaugos. Ir neretai tiesiog žmonėms sudėtinga būdavo gauti reikalingus kontaktus. Na ir iš to vieno procento, kuris kreipdavosi į teismą, prieš pat teismui paskelbent sprendimą įmonė pripažindavo savo kaltę ir tiesiog taip išvengdavo baudos. Na ir kalbant apie tuos 355 milijonus eurų, kas, kas už tai moka, moka visi, visi keliaiviai, o kas iš to pasipelno būtent avialinijas. Na, laukiu to momento, kai prabilsime apie pinigus. Taip, tiesa, sako pirmininkas. Galbūt norėtumėte atsakyti į pateiktus klausimus. Galiu tik pritarti Jums, ponė Kramerį. Tai nebuvo mūsų tyrimo tikslas ir mes tikrai nesiekėme tirti tai, kokie kaštai tenka vežėjams, jeigu yra teikiama pagalba ar informacija keleiviams. Na, kalbant apie tą skaidrumo lygį, kurio tikimasi modernėje visuomenėje, be abejo, reikia jį užtikrinti ir tik 17 procentų visų vežėjų suteikia informaciją ir daro tai skaidriai. Tikrai situacija neturėtų tokia būti. Ir mes tikrai nebandėme apskaičiuoti, kokie būtų kaštai, jeigu būtų teikiamos tam tikros paslaugos, kokybiškos paslaugos tokios kokybės, kurios yra natūraliai tikimasi šio laikinėje visuomenėje. Ir taip, tiesa yra tai, kad tokia analizė galėtų būti tarsi papildanti, tačiau tai nebuvo mūsų atliktos analizės pagrindinė tema. Mes koncentravomės į ES masto veiksmų nebuvimo sąnaudas ir E, taip pat nustatėme, kad situacija dėja nėra tobula. Ačiū labai. Dar norėčiau paklausti, ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Panas Kolster, prašau. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Na, pirmas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, yra toks, kad komisija tikrai yra įsipareigojusi užtikrinti, saugoti ir plėsti keleivių teisės. Na ir šiuo atžvilgiu tyrimas pateikė tikrai puikią dabar egzistuojančių spragų apžvalgą ir netitikimų apžvalgą keleivių teisų, teisės aktuose, kalbant apie visas transporto rušis. Na ir be abejo esame dėkingi šio tyrimo autoriams, tačiau mes taip pat manome, kad būtų galima atlikti išsamesnius tyrimus dėl poveikio keleiviams bei pramoniai. Jeigu būtų nustatyta viena bendra teisėkuros priemonė, kurie apimtų visas nuostatas ir visus principus taikomus vartotojų teisėms ir būtų suderintos teisės, kalbant apie visas transporto rušis. Na ir pradėsiu nuo bendrojo pobūdžio pastabų. Tyrime yra keletas fa faktinių netitikimų, e, kurie susilpnina bendrą ataskaitos kokybę. Pavyzdžiui, pastebėjome keletą klaidų, kai yra kalbama apie taisyklių, kurios taikomos e, keleivių teisų teisės aktams apibrėžimą. Kalbama apie išimtis taikomas force majeure atveju ir sakoma, kad e, tokiu atveju nėra suteikiama reikalinga globa ar priežiūra. Tačiau tai nėra tiesa. Taip pat e, kalbant apie ilgus skrydžio atidėjimus yra pateikiama netiksli informacija, nuo metodologija naudojama siekiant apskaičiuoti tai, jog nėra konsoliduotų teisės aktų ir sistemos. Ir nėra iki galo iškita metodologija. Turiu pasakyti, kad skaičiavimai nėra įtikinantis ir ne visada net tai yra susiję su keleivių teisėmis, kaip kad yra numatyta dabartinėje teisinėje sistemoje. 128 milijonai eurų. Tokie kaštai yra siejami su tuo, kad trūksta sąryšio tarp skirtingų transporto rušių tarp modalinio transporto sprendimų. Tačiau to negalima įspręsti paprastai kodifikuojant keleivių teisų teisės aktus. Na ir mūsų nuomonė vienas pagrindinių tyrimo trūkumų yra tai, jog nėra pasakyta, kad visų keleivių teisų teisės aktų kodifikavimas tikrai nėra vienintelė galima uh, problemos sprendimo formą, kalbant apie egzistuojančius netobulumus šioje sistemoje. Na, du svarbus klausimai aptariami ataskaitoje, tai yra trūkumai ir netitikimai dabartiniuose teisės aktuose, kuriuose kalbama apie keleivių teisės. Ir taip pat kalbama apie tai, kad trūksta e, teisėkuros sistemos skirtos E, tarp modaliniam transportui. Tačiau nėra pateikiami aiškus įrodymai, kodėl būtent kodifikavimas, o ne kitos opcijos, ne kiti pasirinkimai būtų tinkamiausias sprendimas, kuris padėtų eliminuoti tuos trūkumus esančius dabartiniuose keleivių teisų, teisės aktuose. Ir man atrodo, kad kodifikavimas tikrai nėra e, geriausias pasirinkimas, galbūt net ir praktiškai sudėtinga būtų tai pritaikyti, norint išspręsti uh, problemas susijusias su spragomis. Na ir reikia pasakyti, kad kai kurie trūkumai yra bendri e, visoms transporto rušims, tikrai nepateisina e, naujos redakcijos ar kodifikavimo. Tai galima išspręsti ir keičiant atskirai kiekvieną susijusi teisės aktą. Skirtingų taisyklių egzistavimas skirtingose transporto rušyse gali būti pateisintas tų objektyvių skirtumų kurie egzistuoja tarp skirtingų transporto rušių. Ir taip pat reikia nepamiršti ir to fakto, kad kai kurios taisyklės susijusios su atsakomybė yra e, susijusios su tarptautinėmis konvencijomis, kurių mes pakeisti negalime. Kai kurios iš minimų problemų nėra susijusios su pačiais teisės aktais, tačiau su tuo, kad trūksta tinkamo įgyvendinimo ir tai jau yra skirtingi dalykai. Tačiau vien kodifikavimu to pakeisti negalėsime. Kalbant apie tai, jog trūksta e, teisėkuros sistemos susijusios su tarpmodaliniu transportu, taip mes puikiai suprantame, jog reikėtų taisyklių, kurios apsaugotų keleivius tokiuose e, tarpmodalinio transporto kelionėse ir kad būtų sudarytas vos vienas, e, vos viena keliavimo sutartis. Tačiau jeigu keistume visus jau galiojančius teisės aktus, tai sukeltų riziką, kad prasidėtų ilgos nesibaigiančios diskusijos ir dėrybos ir greičiausiai nutiktų taip, kad apskritai visas teisinas augantis keleivių teisės būtų susilpnintas. Kalbant apie mm, tos procesus žinome, kaip paprastai viskas vyksta taryboje, na ir dėl tos priežasties mes pasisakytume už tokias e, opcijas, kaip kad, pažiūrėjau, konkrečių naujų teisės aktų parengimas ir ten būtų kalbama apie keleivių e, keliaujančių, nu, vis naudojančių tarp modalinių transportų teisės. Na ir baigdamas noriu pasakyti, Būtų galima pasiekti tą tikslą, kaip pagerinti keleivių teisės, neskeliant rizikos visam teisiniu. Galima imtis kitokių iniciatyvų, tokių kaip kad dabartinių teisinių spragų užpildymas sąryšėje su tarpmodaliniu transportu ir būtų galima parinkti atskirą teisėjų kuros iniciatyvą. Taip pat būtų galima peržiūrėti e, galiojančius keliaivių teisų teisės aktus ir numatyti atitinkamas nuostatas, kurios padėtų užtikrinti lygias e, sąlygas mm, visų transporto rušių atveju ir taip pat reikia siekti geresnio įgyvendinimo ir didesnio teisės aktų suderinamumo. Ir taip pat manau, kad būtų galima parinkti tam tikras gairias skirtas e, teisės aktų aiškinimui. Panašiai buvo padaryta kalbant apie judėjimo negalę turinčius keleivius. Be abejo, reikia siekti geresnio keleivių teisų apsaugojimo, e, kalbant apie skundų teikimo procedūras, reikia užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi prievolių, e, skatinti keleivių teisų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Tad pritarėme tiems, e, tiems spragoms, kurios yra nustatytos studijoje ar tyrime, tačiau tikrai nepritarėme tiems būdams, kuriuos siūlo tyrimo autorės. Ačiū labai. Na ir turbūt dabar bus tinkamiausias momentas suteikti žodį tyrimo autoriams. Ačiū Jums už komentarus. Norėčiau patikslinti, kad e, mūsų prašė vertinti kodifikavimo galimybę. Taigi mes sutinkame su tuo, kad yra ir kitų galimybių. Uh, pavyzdžiui, gairių e, rengimas galėtų būti kaip vienas iš būtų pagerinti teisinę bazę. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes e, priemėme domėn skirtumus e, esančius tarp transporto rušių. Tačiau tai mūsų nuomonė negali būti traktuojama kaip nenuoseklumas ar trūkumas. Dėl klaidos, kurie buvo įvardinta, mes pasistengsime ištaisyti. Taip pat mes įvardiname savo pranešime tas problemas, e, kurias išvelgėme. Jos yra daugiausiai susijusios su gyvendinimu. Ir e, tų problemų negalima išspręsti per kodifikavimą. Vis dėlto kodifikavimas gali prisidėti prie geresnio gyvendinimo. Taigi ačiū Jums už komentarus ir dar kartą priminsiu, kad e, mūsų studijos apreptis buvo ribota, o na, pilnesnė poveik, pilnesnis poveikio įvertinimas galbūt galėtų pateikti geresnį atsakymą į klausimus. Ačiū pirmininkė ir suteiktą žodį. E, labai įdomios diskusijos. Komisijai norėčiau užduoti klausimą. Mes ką tik tai išgirdome mm, įvairius komentarus. Norėčiau, kad jūs galėtumėt pateikti juos raštu. Taip pat norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Na, keista, kai komisija sako, kad nereikia kodifikavimo. Mane tai stebina. Dabar matome, kad atlikta yra studija, taip pat yra atliktas ir komisijos poveikio vertimas. Norėčiau pasitikslinti dėl ryšio tarp šių dviejų dokumentų. Atrodo, kad kalbama apie tuos pačius dalykus, tačiau norėčiau sužinoti, kas bus su tais dokumentais ateityje ir taip pat norėčiau, kad būtų netliekami tokie pat e, tyrimai du kartus. Pirmininkas. Taip, mes e, norėjome to išvengti, tačiau matome, kad studijų rezultatai yra skirtingi. Ačiū pirmininkė. Žinau, kad ne visada lengva mane pastebėti sėdinčią. Aš e, rengiau pranešimą dėl e, bilietų pardavimo tarp modalinio transporto atveju. Norėčiau sužinoti. Gal galite parengti mums e, kokią nors lentelę, kada pasirodys koks dokumentas ir pasiūlymas. Pirmininkas. E, norėčiau atsakyti anksčiau užduotą klausimą. Tikrai mes nenorime, kad būtų atliekamos e, kelios studijos to pačiu klausimu. Vis dėlto, jeigu tų tyrimų rezultatai skiriasi, tai yra labai įdomu ir mes patys turime apsispręsti, kas yra teisinga ir kas ne. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Ar galite pateikti savo komentarus, kuriuos ką tik tai išsakėte raštu? Aš matau, kad komisijos atstovas linksė galva, tačiau vis dėlto dar kartą galime jam suteikti žodį. Taip, tuos komentarus galiu pateikti raštu. Dėkoju. O dėl integruotos bilietų pardavimo sistemos, ar galite atsakyti jų, jūs į šį klausimą, ar yra kokių e, konkrečių planų, ar yra kažkokia jau lentelė? Mes šiuo metu pradedame dirbti ties teisėkos pasiūlymų tarp modaliam transportui. Aš e, negaliu pateikti geresnių tikro grafiko, nes procedūros yra gana uh, lėtos, tačiau tikslas yra pateikti šį pasiūlymą 17 metų pabaigoje. Ar iki 17 metų pabaigos. Da würde, ich ja, da würde ich ja sofort fragen, warum nicht früher, habe ich vorhin schon gemacht. Na tada užduosiu klausimą, kodėl ne anksčiau? Taigi prašytumėm, kad komisija galbūt galėtų paspartinti darbus ir pateikti viską vieni, anksčiau, vienais metais anksčiau. Siūlau baigti diskusiją šio klausimu. Ačiū visiems, kurie e, pateikė informaciją, video medžiagą, komentarus. Ir dabar siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos ataskaitą dėl išimčių, kurias valstybės narės suteikė pagal reglamentą 1371 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų. E, pranešėjas Dirkas Terkas prieš aštuonerius metus parengė pranešimą šiuo klausimu ir mes norėtumėm iš komisijos sužinoti, e, kas buvo padaryta per tą laiką. Taigi žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Pateiksiu trumpą komentarą apie ataskaitą ir pateiksiu tokią apžvalgą, kas atsitiko nuo Europos komisijos ataskaitos paskelbimo. Greičiausiai žinote, ES šalis gali suteikti e, išimtis E, kad tam tikroms nacionalinėms e, paslaugoms nebūtų taikoma, taikomas reglamentas. Tai galima taikyti ir e, iki 2024 metų regioniniam, primestiniam transportui neribotam laikotarpiui ir taip pat galima numatyti išimtis tam tikroms paslaugoms, uh, E, kurios didžiaja dalimi teikiamos už ES ribų. Vėlgi šie išimčiai nėra taikomas kažkoks apribojimas laike. Mes parengėme ataskaitą dėl e, šio klausimo. 2007 metais tiksliau kokia buvo situacija 2015 metų 3 gruožio ir štai kokie rezultatai. Tik tai keturios šalis pilnai įgyvendino reglamentą - Danija, Italija, Niderlandai ir Slovenija. 22 valstybės taiko išimtas, e, įvairias išimtas penkios valstybės narės, pavyzdžiui, patvirtino bendrą išimtį. Tai yra, kad tik tai mm, taikytų, būtų taikomos pagrindinės privalomos nuostatos. Ir tik tai 36 procentai visų paslaugų e, nepateko į bet kokių išimčių taikymą. Vėlgi, e, nevardinsiu visų valstybių, kuriuose yra taikomos išimtis, tačiau kas yra aišku iš parengtos ataskaitos. Tai yra, kad e, na, taisyklės yra taikomos nevienodai. Ir tai reiškia, kad e, keleiviai negali pasinaudoti šimtų procentų savo teisėmis ir kad nėra e, vienodų sąlygų geležinkelio operatoriams. Taip pat, kad e, trūksta skaidrumo pačioje Europos Sąjungoje, todėl, kad egzistuoja skirtingos sistemos. Ir tai e, sukuria teisinį neiškumą tiek operatoriams, tiek keleiviams. Kokia yra dabartinė situacija? Nedaug buvo pakeit, pasikeitimų nuo 14 e, metų gruodžio trečiosios dienos. Tik tai penkios valstybės taiko reglamentą be ir netaiko jokių išimčių. Be minėtų keturių šalių galima e, dar prirašyti ir Belgiją. Taigi penkios valstybės taiko e, reglamentą 1371 be išimčių. Prancūzija panaikino išimtis e, kelionėms ilgo, ilgais atstumais. Taigi Prancūzija šiuo metu taiko reglamentą ne tik tai nacionaliniams e, pervežimams, bet ir pervežimams ilgais atstumais. Jungtinė karalystė tuo metu galvoja apie tai, kad šis reglamentas galėtų būti taikomas plačiau. Sprendimas kol kas dar yra nepriimtas, todėl pokyčių lyginant su 14 metų gruodžio 3 diena nėra. Galima sakyti, pasiekta pažanga yra tikrai nedidelė. Dabar ką daro komisija šiuo atžvilgiu? Mes pradėjome renkti poveikio įvertinimą, kuris e, pasirodys 2016 e, metais Darbas vyks 15-16 metais ir mes vertinsime dvi galimybės. Kaip galime padidinti geležinkelių keleivių teisų apsaugą ir kaip užtikrinti vienodas veiklos sąlygas geležinkelių operatoriams. Reglamentą e, galėsime keisti e, įskaitant ir nacionalinių išimčių panaikinimą, panaikinimo galimybę. Toks variantas taip pat yra galvojamas. Taigi tiek būtų, pirmininkė, dėkoju. Gibt es Fragen oder Stellungnahmen? Ačiū, ar turite dar klausimų ar komentarų? Ar norėjote pasisakyti? Atsiprašau, gal paražiūrėjau. E, nepastebėjau. Ką sakė komisija? Ką jie ketina daryti, ar bausti valstybės narės, taikyti kokias nors paskatinimo priemonės ir panašiai. Pirmininkas, aš ir norėjau užduoti panašų klausimą. Kai 2007 metais buvo priimtas sprendimas, tada buvo kalbama ne apie išimtis, bet apie atidėtą reglamento įgyvendinimą, jeigu tam yra priežasčių. Taigi, Dabar, jeigu mes kalbame apie 28 valstybės narės, iš kurių tik tai keturios įgyvendino reglamentą, tai man atrodo, kad e, nebuvo daug prasmės e, patvirtinti tokį reglamentą. Ar valstybės narės pateikė kokių nors paaiškinimų, kodėl jos negyvendina šio reglamento? Ar buvo atlikta kažkokia patikra? Vokietija visai nebuvo paminėta jūsų pasisakymuose. E, žinau, kad e, prieš du metus turėjo būti priimtas sprendimas. Ir tuo metu sprendimą turėjo priimti teisingumo ministras. Ir e, ministras, e, teisingumo ministras pateikė pasiūlymą, kuris buvo sukritikuotas nes neva galėtų būti griežtesnis. Tačiau ministerijos atsakymas buvo štai koks, kad ne, mes negalime pateikti griežtesnio pasiūlymo, nes to mums neleidžia ES. Taigi, kaip matote, e, dažnai laikomus tokios pozicijos, kad e, viskas, kas yra blogai, yra iš ES. Taigi, aš norėčiau sužinoti konkrečiai apie Vokietiją. Ką Vokietija padarė, ko nepadarė ir kokios yra, pavyzdžiui, kitų valstybių problemos. Vimas e, tikrai uždavė labai įdomų klausimą Ką daro komisija? Jeigu e, teisės aktas nėra įgyvendinamas? Prašome, atsakykite. Labai ačiū, ponas Kozan paprašė atsakyti manęs į šį klausimą. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad tos išimtis yra numatytos šiame reglamente ir valstybės narės turi teisę jas taikyti. Jos yra skirtos tam, kad valstybės narės, kuriams e, sunku įgyvendinti reglamentą, e, visoms geležinkelio paslaugoms galėtų tai padaryti laipsniškai. Jos neprivalo aiškinti priežasčių kodėl kai kurioms paslaugoms netaikomas reglamentas. 2012 metais mes atlikome įvertinimą ir tame įvertinime nustatėme, kad svarbiausi straipsniai, kurie nebuvo taikomi, buvo būtent tie, kurie yra brangiausiai. Tai yra kompensacijos, pagalba neįgaliesiems draudimas. Tai būtų svarbiausi straipsniai, bet valstybės narės e, paaiškinimų teikti neprivalo. Tiesiog kas penkerius metus jos paskelbia, ar nori pratesti išimties taikymą ar ne. Ilgesnėms, ilgesnių distancijų paslaugoms e, e, tos nuostatos turi būti taikomos iki 24 metų. Dėl Vokietijos. Vokietijos e, didesnėms distancijoms išimtis netaikomos. Čia reglamentas taikomas visoms paslaugoms, bet Vokietija taiko išimtis e, miestų priemeščių regioniniams paslaugoms ribotą laiką. Pirmininkas, aš norėčiau pasveikinti pana Bachą, nes kalbėjome visą laiką apie jo pranešimą, nors e, malonu, kad jis pagaliau atėjo susilaukia daug dėmesio, jeigu pavėluoja, ar ne? Na, norėčiau paminėti priemešio transportą ir regioninius traukinius. Tai buvo kompromisas, dėl kurio sutarėme, nes iš pradžių komisija ir taryba norėjo, kad e, šios nuostatos būtų taikomos tarptautiniam transportui parlamente. Mes sutarėme, kad to nedarysime, nes tai reikštų, kad jeigu vyksti iš Kielno į Briuselį, e, gautum kompensaciją, bet tik už dalį maršruto. Apie tai diskutavome iki trečios nakties ir surėme, kad tai būtų visiems e, ilgos distancijos paslaugoms, bet ne regioniniams ar priemeščių. ir dabar tos nuostatos taikomos netgi ilgos, ilgos stumo paslaugoms tarp, pavyzdžiui, Müncheno ir kito Vokietijos miesto. Tai buvo sudarta tuomet. Ir norėčiau žinoti, ar įgyvendintos šitos nuostatos didelių atstumų kelionėms. Galbūt jūs vertinate viską kiek kitaip. Tačiau mes netgi nustatėme tas, tuos atstumus kilometrais, kuriems turėjo būtų būti taikomos tos nuostatos. Kaip aš sakiau, ilgų atstumų kelionėms galima taikyti išmintis tris kartus vėliausiai iki 2014 metų, 2024 metų. Mes esame paskelbę apžvalgą savo e, tinklavietėje ir ten rašoma, kurios varstybės taiko išimtis. Vokietija jų netaiko. Iš Hamburgo į Müncheną keliaujant taikomas reglamentas. Pavyzdžiui, Prancūzijoje jis nebuvo taikomas. Ir tos išimtis Prancūzijoje panaikintos tik šiemet. Pirmininkas, ačiū. Žorž Bach, ar norite pasisakyti? Taip, ne? Pasakykite jam, kad matėme mes ir filmą čia. Prašom. Na, visų pirma, Ačiū už malonius žodžius ir sveikinimus, bet kalbant rimtai, žimtumo katete buvau šešėlinių pranešėjų posėdėje. Aišku, transportas yra taip pat labai svarbus, bet užimtumas nemažiau. Aš pasinčiau savo atsiprašymą ir man atrodo atvykau pačiu laiku geležinkelių transporto klausimui. Aš paskaičiau komisijos ataskaitą ir turiu keletą minčių. Aš e, dėkoju komisijai už e, situacijos vertinimą, ji nėra patenkinima, komisija kelia daug problemų čia. Tai yra problemos, su kuriomis susiduriu kasdien, nes iš tikrųjų, kalbant apie keliaivių teisės, tai yra tikros džiunglės, nes yra tiek daug nacionalinių išimčių. Ir iš tikrųjų stebiuosi, kad žmonėms pavyksta visą tai apriepti. Man dažnai piliečiams sunku paaiškinti, kokios jų tikrosios teisės yra. Na, dabar klausimas. Kas bus toliau? Kaip aš įsivaizduoju, negalime priimti tokios situacijos, kokia yra, reikia kažką daryti. Mes žinome, kokius sprendimus priima valstybės narės, bet manau, kad reikia reikalauti, siūlyti, nes visą tai tęsiasi amžinai. valstybės narės prašo vis daugiau išimčių. Ir labai dažnai vėluoja teikti informaciją komisijai. Tad aš manau, kad mes turime kažką daryti, todėl prašau komisijos pasakyti, ką jie ketina daryti. Be to vaizdelio, kuris pateiktas šioje ataskaitoje. Man mums reikia kažką daryti, reikia naujų iniciatyvų, reikia naujų veiksmų. Taigi klausimas komisijai yra, ką jie ketina daryti, o antras klausimas būtų toks prieš keletą mėnesių, ypač Belgijoje vyko diskusija dėl to, kad Belgija taiko labai nedaug išimčių ir ketina netrukus taikyti visas reglamento nuostatas. Aš šiek tiek nerimauju, kad šalis, kurios, kurios e, iš karto perkelia visas nuostatas, jaučiasi šiek tiek kvailai. Ir tai yra negerai. Taigi, dar kartą norėčiau paklausti komisijos ką jį ketina daryti. Pirmininkas, labai ačiū. Žinoma, mes priimame jūsų atsiprašymus, šiandien pranešėjų posėdžius reikia eiti, tačiau puiku, kad spėjote ir pas mus. Taigi buvo užduotas klausimas. Tie, kurie gyvendina reglamento nuostatas, neturėtų jaustis kvailai. nes kai pradedama suprasti, kad taip vyksta, tai pasirodo absurdiškai gyvendinti, priminėti tokius teisės aktus 15 metų. praeis, kol visą tai bus gyvendinta. Taigi reikia neleisti be pasteisinimų jokių taip daryti. Na, esu įstikinęs, komisija nėra tą situaciją patenkinta irgi. Na, o svarbiausias klausimas, kągi dabar darysite toliau. Aišku, mes nepatenkinti, viskas aišku, negalima būti patenkinti tokią situaciją. Tačiau, teisinė prasme, skaitant tekstą, valstybės narės, kurios nori panaudoti išimtis, gali tai padaryti be pateisinimo. Tai yra toks tekstas. Mes pradėjome darbą, e, poveikio vertinimas šiuo metu vykdomas ir pagal tos e, analizės rezultatus mes pateiksime teisėkuros pasiūlymą dėl šių išimčių arba ne. Negaliu pažadėti, kad toks pasiūlymas bus, nes šiuo metu vykdome poveikio vertinimą. Tai yra viena iš galimybių, kuri yra atvira, Ji bus skirta išimtims ir kai kuriems kitiems dalykams, nes yra dar kitų dalykų, kurie e, yra aptarti geležinkelio keliaivių teisų reglamente. Ja, danke sehr. Wenn es keine weitere... Labai ačiū. Daugiau niekas neturi klausimų ar komentarų, taigi galime užbaigti šį darotvarkės klausimą. 17 klausimas, kiti klausimai, kitų klausimų nėra. Tuomet turiu pasakyti, kad sustiksime vėl pirmadienį spalio 12 dieną, 15 valandą. Labai ačiū. Ačiū, kad e, dirbote posėdėje, daug aptarėme, ačiū už pasisakymus ir gero vakaro. Thank you